przewodniczący! E, koleżanki i koledzy. Gerbėmėjai kolegos. Pradėkime mūsų posėdį. Deja, turiu pranešti liūdną žinę. Jūs žinote, kad ETA etos smogikai nužudė prancūzų policininką. Ir žinote, kad šitos problemos nėra išspręstos Europoje, todėl ir aš asmeniškai, ir parlamento vardu noriu pareikšti nužudyto poli, prancūzijos policininko šeimai nuoširdžią ir gilę užuojautą. Ir tikiuosi, kad baudžiamojo atsakomybėn bus patraukti ir tie, kurie įvykdė šį nužudimą, ir tie, kurie suplanavo. Kitas dalykas, kad Kuboje po baltųjų našlių žygio buvo areštuota 30 žmonių. Žinote, kad e, baltosios našlės yra gavusios Sakharovo prizą ir situacija jų dėja yra labai sudėtinga. Taigi tokios liūdnos žinios. O dabar pereikime prie mūsų darbo atvarkės. Tai yra bendros diskusijos, ECB metinė ataskaita ir metinis pranešimas dėl eurozonos. Pranešimą parengė parlamento narys Edward Šliūna, Sišliūna Taip pat pranešimas dėl 2009 metų metinio pranešimo dėl eurozonos ir viešųjų finansų pranešimą parengė Sven Gigold. Norėčiau dabar suteikti žodį pranešėjui Edvardui Skikliūnai. Pone pirmininkė, paskutiniai dviejai metai iš tiesų Europos centriniam bankui kėlė daug narimo ir tai padarė poveikį jo kaip eurozonos sargėtui. Taigi,